Ačiū pirmininkė. Puikiai suprantu, kad metas vėlyvas. Čia labai norėčiau padėkoti Jums visiems už klausimus. Tai akivaizdžiai patvirtino, kad e, čia e, labai daug e, E, ekspertų, kurie, e, kurie dirba e, aplinkosaugos komitete, kitose komitetuose. Iš tiesų, jūs ne tik tai ekspertai, bet esate pasišventę, pasiryžę ginti Europos piliečių interesus. Tai buvo akivaizdu ir iš diskusijų per ankstesnę kadenciją ir, ir šioje kadencijoje. Žinau, kad jau daug metų dirbate šioje srityje. Ir uh, savo žiniomis prisidėjote prie Europos sėkmės šioje konkrečioje srityje ir esu tikras, kad jūsų žinios turės lemiamos reikšmės per ateinančius penkerius metus. Šiandien kalbame apie ateitį ir paskutinės minutės galiu skirti tam, kad pasidalinčiau tuo, kaip e, aš e, matau, kaip e, komisija gali dirbti Europos piliečių naudai per artimiausius penkerius metus, ar mums pavyksta kovoti su klimato kaita, ar mums pavyks užtikri, aprūpinti Europą energiją, ar užtikrinsime piliečiams saugumo pasitikimą energetikos rytėje, ar pavyko pasiekti augimo, ar padėjome sukurti naujas darbo vietas, ar pa, paruošėme Europai tokiai ar šiai konkurencijai. Globaliz, globalizacijos tame e, pasaulyje. Yeah Ir ar tai darėme, e, vykdami tvarę politiką, ar užtikriname aukštus socialinius standartus. Žinau, kad Nebus lengvų atsakymų tokius sudėtingus klausimus ir, ir aišku, mus vertins labai rimta komisija, kiekvienas pilietis mus vertins, ar pavyko mums pasiekti šitų ambicingų tikslų, tačiau, kaip sakiau, kaip šiandien kalbėjome, iššūkiai didžiuliai, tačiau taip pat manau, kad Europa gali, turi vis, visą tai, ko reikia, kad pasiektų reikiamų pokyčių. Ir manau, kad kartu su jumis bendrai galėsime tai padaryti. Su daugeliu jūsų dirbau ir Anksčiau žinote, kad buvau atsakingas už ryšius su Europos parlamentus, daugiausia dirbau su konstituciniu reikalų komitetu, teisės reikalų komitetu, glaudžiai dirbame su gerbiamo pirmininku, taip pat ir pirmininkų e, sueigoje ir e, kai, kai jis buvo Europos parlamento pirmininko, tikiu glaudžiu bendradarbiavimu tarp mūsų institucijų, aš esu už struktūrinį dialogą, tai reiškia, kad reikia labai glaudžių darbinių e, santykių, tai planuojant darbą, vykdant ir vertinant atlikto darbo rezultatus ir jį mane patvirtinti, patvirtinti tvirtinsite, tai padarysiu e, viską, kad darbas būtų tęsiamas e, geriausiu, efektyviausiu būdu. Ir esu pasirengęs e, atvykti į parlamentą visuomet, kai manysite, kad reikia diskutuoti šio klausimo su manim esu pasirengęs e, dirbti ir e, asmeniškai, ir oficialiai su kiekvienu iš jūsų, nes e, tikiu, kad galime pasiekti šitų ambicingų tikslų, kuriuos išsikėlėme savo ateinantiem penkeriem metam. Ačiū už visus klausimus, ačiū už puikią klausimų atmosferą. Labai tai vertinu ir jei mane patvirtinsite, tai uh, lauksiu glaudaus bendro darbo su jumis. Dėkui. Uh, thank you very much, uh, Mr. Commissioner, Vice President Designate. Labai ačiū, gerbiamas paskirtasis komisarė, už atsakymus, už uh, jūsų pasisakymus. Tikrai per pastarąsias penkias dienas daug padirbėjote, pasirengėte mūsų klausimui. Noriu padėkoti kolegoms, kurie vis dar yra šioje salėje. Ačiū Jums už kantrybę. Jūs tikrai labai aistringai domitės energijos sąjunga, tai yra akivaizdu. Noriu informuoti įtre koordinatorius. Rytoj įvyks e, vertinimo sustikimas pusė dešimtos. Vertinsime šį bendrą sustikimą. Labai ačiū ir Džani Lavyje, bendra pirmininkui. Labai ačiū. Ačiū. Envi koordinatoriai pradės darbą rytoj anksti, 9 ryto. Na, o paskui su ITRE koordinatoriais mes pastarsime dėl gautino vertinimo. Jau tikrai gal per vėlu sakyti skanios vakarienės, bet vis tiek linkiu skanios vakarienės.